išgelbėsime piliečių vertingas ger, e, gyvybės. Dėkoju komisijos nariui, baigiame diskusiją šio klausimu, balsuosime rytoj 12.30. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra ponios Rodikratsa Cagaropulių parengtas pranešimas dėl investavimo Europoje patrauklumo. Leiskite man pirmiausia suteikti žodį poniai pranešėjai Jums skiriamos keturios minutės, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Neseniai Europos vadovų taryboje priimti sprendimai e, buvo orientuoti į ekonomikos augimo skatinimą ir išbridimą iš ekonomikos krizės. Ekonomikos augimas yra pagrindinis vaistas, kuris sukurs e, gerovę, darbo vietas ir sustiprins ES antrautinį konkurencingumą bei e, įtvirtins ekonominę regioninę sanglaudą. Ekonomikos augimas ateis iš investicijų ir e, verslo idėjų, verslo iniciatyvų. Būtent tokia ir yra šiandien aptariamo pranešimo tema. Kaip ES pritrauks užsienio investicijas? kaip ji paskatins versliškumą ES tarp piliečių ir kaip sukurs investicijoms palankes sąlygas. Norėčiau padėkoti kolegoms iš ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto už labai naudingas mintis pasiūlytas mano pranešimui. Taip pat esu dėkinga kitų komitetų kolegoms, kurie e, pateikė labai tikslingų komentarų pirmininkė, ponios ir ponai, nepaisant palankių ženklų, mes išliekame vienas iš pagrindinių investicinių e, regionų pasaulyje. Tačiau krizė atrodo iš investicijų atima fondus ir dabar atsiranda naujos investicijoms patrauklios zonos pasaulyje. Todėl mes turime sutiprinti ES poziciją. Turime imtis veiksmų ir Europos, ir vietos, ir nacionalinių lygmenių. Turime užtikrinti stabilumą finansų ir fiskalinėje erdvėje. Turime sustiprinti pasitikėjimą tarptautinėse rinkose Turime sustiprinti pasitikėjimą tarp Europos investuotojų ir vartotojų. Reikia sustiprinti mūsų bankininkystės sistemą, kad rinkose atsirastų likvidumo. Tai yra pagrindinis e, svertas reik, pritraukiantis investicijas. Ir ES turi pirmiausia investuoti į e, aktyvus, į turtą. E, Reikia privačių ir viešų investicijų į žmogiškojo kapitalo stiprinimą. Žmogiškasis kapitalas yra vienas iš pagrindinių turtų ES. Turime stiprinti vieningą rinką, priekybą per sienas bei viešųjų pirkimų rinkas turime pagerinti. Reikia sukurti Europos tinklus. Reikia naudotis įvairiausiais fondais, kad galėtume paremti visus regionus turiu galvoje jų e, santykinės pranašumus. Tarptautinėje arenoje ES turi ir toliau dėrėtis daugia šalių ir dvi šalių pagrindų, kad būtų priimti susitarimai paremantis investicijas į Europos e, rinkas. E, tarptautiniai investuotojai turi pasisakyti už. E, tarptautiniams investuotojams būtų palanku fiskalinė e, priežiūra taip pat. Manau, kad e, mes visi paremsime konkurencingumą ir ES e, pozicijos stiprinimo poreikius. Būtina kalbėti ir apie skirtumus, kurie susidarė ES viduje. Todėl ir sakome, kad reikia horizontaliai vertinti padėtį, sukurti politiką, kuri apimtų visas sritis, visą ES 2020 strategijos darbo atvarkę. Guirmas komisijos nariai, reikia komunikatų, reikia labai aiškių faktų su rodikliais, su skaičiais, su priemonėmis, kurių ėmėsi ir ESBO be kita ko. Taip mes išsiaiškinsime pliusus ir minususus, silpnasis ir stipresias vietas, e, kurių pagrindų galėsime nukreipti investicijas. Be to reikia galvoti apie rinkų raidą ir apie investicijų bazės išplėtimą. Aš manau, kad investavimo politika turi būti pagrindinė priemonė, leidžianti mums pašailinti skirtumus, kurie egzistuoja tarp šiaurės ir pietų e, fiskalinėje plotmėje ir kitose srityse. Mes siekime sukurti Europos observatoriją, stebėjimo centrą, kuris sektų padėti rinkoje ir siūlytų tokias politinės idėjas, kurios sustiprintų investicijų pusę ir tuo pat metu pademonstruotų, kad ES yra patraukli, investi... patraukli vieta investicijoms iš viso pasaulio. Ačiū. Dabar spontaniškai pasisakymai, daugiau negu penki nori kalbėti, todėl suteiksiu žodį tik tiems, kurie anksčiau nekalbėjo. Pradėsiu nuo pono Sikerskio. Pane prezidentė, šiandien. Pone pirmininkė, garbus ponai, Europa ir toliau tampa labai svarbia tiesioginių investi užsienio investicijų e, erdve. Tokiu būdu mes kovojame dėl investuotojų su kylančios ekonomikos šalimis. Kodėl reikėtų investuoti į ES? Mūsų bendroji rinka garantuoja stabilę teisinę ir ekonominę situaciją. E, teisės aktai ES yra labai gerai sureglamentuoti, lyginant juos su kitomis pasaulio šalimis. Mūsų sąlygos yra stabilios. Kitas privalumas yra labai aukštos kokybės žmogiškasis kapitalas, o problemos Problemos susijusios su neatsakingu verslu. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į aplinkos apsaugos klausimus bei socialinės apsaugos klausimus. Socialinės apsaugos sistemas yra labai brangios. Kovodami dėl investuotojų turime užtikrinti savo finansinės sistemos gyvavimą. Bankai dabar nebeinvestuoja. Reikia skatinti ES ekonomikos augimą, mažinant mokesčius ir užtikrinant investicijas. Ačiū, ponia Dančila. Uh, Ačiū labai. Pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti pranešėją pasirinkus tokį požiūrį. Pastaruoju metu stebime darbuotojų protestus įvairiose ES šalise. Jie protestuoja prieš įmonių persikelimą už ES ribų. Tai, žinoma, veda prie didesnio nedarbo atitinkamuose regionuose. Siekiant išvengti tokių rezultatų, ES turi pasistengti pritraukti investicijas ir skatinti tarp valstybinės investicijas. Taip pat turime skatinti viešo ir privataus sektorių partnerystę, turime remti asmenis dirbančius ne, ne nuolat, ne visą darbo dieną, turime pasirūpinti įvairiomis galimybėmis, turime remti mažas ir vidutinio dydžio įmonės, jos turi turėti paprastesnę prieigą prie investicijų. Dėkuoju, o dabar ponas Paška. Ačiū. Pirmininkė, komisijos nariai, aš visiškai pritariu pranešimo mintims ES konkurenciniai pranašumai, lyginant su kitom, kitais pasaulio regionais, yra išsilavinę gyventojai, taip pat patikima transporto infrastruktūra bei gan gerai išplėtota technologinė infrastruktūra. Esu įsitikinęs, kad ES e, svarbiausi dalykai yra susijęs su energetika. E, žinoma, čia yra ir spragų ir trūkumų. Mes e, dėl to turėtume pagalvoti apie naujų maršrutų kūrimą ir turime pagalvoti apie teritorijas esančias už ES sienų. ES gamintojai išvyksta iš ES, jie renkasi Braziliją, Rusiją, Kiniją, o tai rodo, kad mūsų siūlomos sąlygos Europos investuotojams yra geria, blogesnės negu kad tos, kurios yra siūlomos kitur. Dėkoju, ponė Basesku dabar. Ačiū. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti savo kolegę, ponę Kratsą, dėl šio pranešimo. E, pasaulio ekonomika žengia tinkama linkme, tačiau esama dar daugybė kliūčių, trukdančių laisvai rinkai tinkamai funkcionuoti. ES turi efektyviau kovoti su trūkumais ir pasinaudoti savo konkurenciniais pranašumais. Siekiant padidinti investavimo patrauklumą, E, turime vykdyti konkrečias ir sparčias reformas tiek nacionaliniu, tiek ir europiniu lygiu. Priemonės turi būti sutelktos į bendrąją rinką. Turime pasirūpinti pranašumais, kurie viliotų investuotojus. Prisiminkime Rumuniją investicijos viename regione galėtų sukurti labai nemažai darbo vietų, taip pat tai galėtų prisidėti teigiamai prie valstybės ekonomikos situacijos. Bet kadangi šis projektas dar nėra patvirtintas, užsienio investuotojai jau praranda savo kantrybę. Dabar ponė Klever. Ačiū. Aš esu socialistų ir demokratų šešėlinė pranešėja. Noriu padėkoti poniai Kracijai už pranešimą. Krizės akivaizdoje šis pranešimas labai svarbus. Mums reikalingos bendros gairės, reikia įgyvendinti savo idėjas, reikia investuoti į darbo vietų kūrimą jaunimui. Taip pat Europos regionai ir atskiros zonos turi turėti tam tikrus tikslus. Aiškis tikslus. Kalbant apie sanglodos politiką ir regioninę politiką, būtent šioje srityje galimas augimas. Labai svarbu finansuoti realią ES ekonomiką reikalinga geresnė ekonomika, kuri pritrauks užsienio investuotojus. Komisijos narys, kuris užbaigs diskusiją. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, turiu pripažinti, kad ši tema nepaprastai artima man, nes aš ankstesnėje karjeroje, anksčiau e, dirbdamas. Um, savo e, valstybėje iškart po nepriklausomybės atgavimo labai aktyviai stengiuosi pagerinti investicijų mm, patrauklumo atmosferą. Mes labai daug dirbame to klausimo. Europos komisija supranta, kad reikia sustiprinti investavimo ES patrauklumą ir dėkoja poniai Cagaropulų už atliktą darbą. Dabartinėmis ekonomikos aplinkybėmis turime sukurti reikalingas sąlygas asmenims ir bendrovėms uh, kuo geriau e, veikti ir konkuruoti ES. Tiesa, naujai atsirandančių ekonominiškai stiprių valstybių e, egzistavimas e, sustiprino konkurenciją ir dėl to sumažino ES patrauklumą investicijų požiūrių. Užsienio tiesioginės investicijos čia yra labai svarbios. ES yra viena iš yra pati didžiausia e, investavimo zona pasaulyje, e, bet ES dalis pasaulio tiesioginių investicijų e, skaičiuose labai ženkliai sumažėjo. 45 procentais 2001 metais, 23 procentais 2010 metais. E, statistika rodo, kad tiesioginių užsienio investicijų sumažėjimas vyko labai nevienodai valstybėse narėse. Vadinasi, negalime atsipalaiduoti, turime toliau stengtis gerinti e, pagrindinės sąlygas, kad išlaikytume stiprią poziciją tarptautinėje arenoje. Taip pat matome, kad galime mokytis vieni iš kitų ES, pasisemdami patirties, norėdami pritraukti užsienio investicijas. Iš esmės mes žinome, kas pritraukia tiesioginės užsienio investicijas. Pagrindinė priežastis, kodėl ES dar yra patraukli užsienio investicijoms, yra ta, kad mūsų žmonės yra labai gero išsilavinimo, tiesioginės užsienio investicijos yra nedaug reguliuojamos, reguliavimo našta e, naujoms verslo įmonėms mažėja E, plečiami investuotojų apsaugos įstatymai ir taikoma daugelis kitų paramos priemonių susijusių su regioninės politikos priemonėmis. Kiti svarbus faktoriai yra aukštas produktivumo lygis, technologinė infrastruktūra, pavyzdžiui, moksliniai tyrimai, inovacijų kūrimas, informacijos komunikacijų technologijos ir panašiai. Aš džiaugiuosi matydamas, kad visi šie klausimai yra sprendžiami Europos, Sąjungos, Europos parlamento pranešime. E, toliau dirbdama šioje dvasioje Europos komisija rengia komunikatą dėl pramonės politikos. Mūsų ES 2020 strategijos pagrindiniai tikslai yra siekiami. Mes pasiekėme daug pažangos pramonės politiko gerindami 2010 metais. Mes, mes turime stengtis ir toliau, kad būtų sukurtos geros sąlygos ES pramonės kūrybinėms galioms atskleisti ir pagrindiniai tolesnių veiksmų e, tikslai turėtų būti e, galimybių gauti finansavimą pagerinimas, globalizacijos iššūkių ES pramonėms sušvelninimas ir panašiai. ES savo politikoje vadovaujasi tais pačiais atspirties taškais kaip ir Europos parlamentas. Ir taip pat mes išskiriame panašias veiklos sritis. Dėl konkrečių pasiūlymų, kur išdėstų jūsų pranešime, galėčiau atkreipti dėmesį į Euro, pasiūlymą įsteigti Europos e, tiesioginių investicijų stebėjimo agentūrą, observatoriją. E, Tai yra viena iš sričių, kurioje jau yra dirbama. Per pastaruosius metus Europos komisija yra parengusi keletą reguliavimo dialogų su uh, E, pagrindiniais prekybos partneriais, mes turime geros praktikos skaitimas tarp valstybių narių projektų, turiu galvoje e, tiesioginių užsienio investicijų propagavimo sritį. Negaliu aš pristatyti labai turtingo Europos parlamento pranešimo visų detalių, bet e, bendrai aš vertinu pasirinktą požiūrį ir mintį, kad reikia konstruktyvaus bendradarbiavimo. Kaip sakiau šiandienos susitikimo pradžioje, kalbame apie vieningos e, Europos geležinkelio erdvės sukūrimą. Jai taip pat yra labai e, būtina, kad būtų pritrauktos užsienio investicijos, bet tam reikia geros infrastruktūros. Jūs esate daug kartų kalbėję apie vieningos rinkos aktą, apie tai bus kalbama ir toliau. Tai yra vienas iš svarbiausių dokumentų tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti. Viskas mūsų rankose. Ačiū uždėmesį. Much, Ačiū gerbiamas komisijos nariai. Baigiu diskusiją šiuo klausimu. Balsuosime rytoj 12.30. O dabar periname prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo. Tai yra pono Miloslav Ransdorf pranešimas dėl e, rytų partnerystės priekybos aspektų.